der präsident! die sitzung ist wieder aufgenommen. posėdis atnaujinamas vakar dienos posėdžio protokolas ir tekstai yra paskelbti jeigu kas nors prieštarauja galite pareikšti tai dabar pirmininkas gavo epp pasiūlymą kurį parašė, pasirašė ponas Rosati.